Mes pratęsime savo sesijos darbą. Atrodo, kad nėra spontaniškų pasisakymų ir nėra mėlynųjų kortelių klausimų. Aš pirmiausia, svarstant kitą klausimą, e, suteiksiu žodį komisarui Šef Čiovič, o po to kitiems kolegoms. Turime nedaug laiko, todėl prašyčiau laikytis laiko limito, kad laiku galėtume baigti e, šias diskusijas, kad galėtume laiku pradėti ir iškilmingą premijos įteikimo ceremoniją. Ačiū. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Labai malonu pristatyti Europos komisijos 2014 m. darbo programą Europos parlamentui. Ši programa išplaukė iš intensyvaus politinio dialogo tarp mūsų institucijų. Mes atsižvelgėme iš metinio pranešimo, e, pirmininkų suėgos išvadas, e, e, pirmininkų suėgos vykusios spalio mėnesį išvados, jūsų parlamento įvairias rezoliucijas, diskusijas, struktūrinius dialogus. Politinis dialogas e, leidžia tikėtis, kad realus konsensusas bus pasiektas dėl pagrindinių politinių prioritetų. Vadinasi, kai e, pradėsime pereinamai laikotarpį artėjant rinkimams, piliečiai pastebės realią kryptį Europos parlamento veiksmuose, realius tikslus išvelgs, pavyzdžiui, bankininkistės sąjungos e, užbaigimą ir ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslų įgyvendinimą. Europos komisija nori, kad būtų išlaikytas pagreitis įgyvendinant reformas, mes visi dėl jų sutarėme per pastaruosius penkerius metus. Greta e, eilės naujų iniciatyvų Europos komisija akcentavo poreikį užbaigti teisėkūrinį darbą dėl pagrindinių jau pateiktų pasiūlymų. Mes tikimės, kad Europos parlamentas mus tvirtai parems. Taip pat kreipėmės valstybės narės, kad būtų įgyvendinta tai, dėl ko susitarta be atidėliojimo e, niekad e, nėra taip svarbu e, susitarti kaip dėl metinės programos. Europos parlamentas pasiekė susitarimą dėl biudžeto. Tai yra katalizatorius reformoms, investicijoms bendruomenių paramai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vakar buvo priimtas svarbus sprendimas dėl daugiametės finansų programos. Dabar daugiametės finansų programas turime praktiškai gyveninti kuo greičiau, kad piliečiai matytų konkrečius rezultatus, kaip ir įmonės, kurios kenčia nuo krizės. Gerbiami parlamento nariai, mes sunkiai dirbame skirtingomis aplinkybėmis, remdami ekonomikos atgaivinimą ir norėdami atkurti piliečių pasitikėjimą rinkomis. Mes šiandien turime palankių ženklų, tačiau negalime dar nurimti. Mes galime ir ir turime tolyn eiti visi kartu. Europos komisija pradėjo 2014 metų Europos semestrą, tai padaryta praeitą savaitę ir dabar tai daroma kartu su sustiprinta socialinės dimensijos įgyvenimu. Pirmą kartą Europos komisija atliko įvertinusi e, nacionalinių biudžetų projektus. E, tas vertinimas buvo paskeltas praeitą penktadienį. Matome, kad tai leis gilinti Europos pinigų sąjungos egzistavimą, ir bus sukiltos papildomos priemonės. Vieningos bankų priežiūros mechanizmo sukūrimas keičia bankininkystės vaizdą, paveikslą ir mes manome, kad vieningas E, išpirkimo mechanizmas, e, problemų sprendimo mechanizmas bus sutvarkytas iki šios kadencijos pabaigos. Taip pat turime sutelkti dėmesį į tuos, kam e, ekonomikos atsigavimas dar atrodo tolima perspektyva, o ne realybė. Turime remti jaunus nedirbančius žmonės. Tai yra mūsų prioritetas E, kuris ypatingai krenta į akis. E, valstybės narės jaunimo garantiją turi, būti, turi gyvendinti, fondus turi panaudoti racionaliai ir efektyviai, kad padėtų jaunimui. Šešios valstybės narės jau pateikė jaunimo garantijos įgyvendinimo planus ir mes dabar bendradarbiavame su kitomis valstybėmis narėmis, norėdami užtikrinti, kad jos savo planus parengtų iki metų pabaigos. Tada mes galėsime užtikrinti, kad 6 milijardai eurų skirtų jaunimo nedarbo iniciatyvai bus išleisti taip, kaip reikia. Taip pat toliau dirbame darbo jėgos judumo e, ir e, užimtumo skatinimo bendrai klausimais galimybė gauti finansavimą yra labai svarbis rytis. Mes tikimės, kad bus pakeistos taisyklės ir mažos vidutinės įmonės galės pasinaudoti naujomis finansavimo priemonėmis. Europos komisija rengia žalėje knygą dėl ekonomikos finansavimo, tai yra daroma 2014 metų nauja iniciatyva. Ekonomikos atsigavimas dar labai trapus. Mes turime išnaudoti visą vieningos rinkos potencialą per priekybos darbo tvarkę ir stiprinti konkurencingumą visuose sektoriuose. Europos ekonomikai reikia modernios pramoninės bazės, ir e, tvirtesnių santykių. Europos parlamentas parengė du vieningos teisės aktus, prieėmė e, teisės aktus tokiuose srityse kaip elektroninis parašas, elektroniniai mokėjimai, bankininkistės sąskaitų tvarkymas ir tai atneš konkrečios naudos ne tik vieningai rinkai, bet ir tiesiogiai konkrečiai piliečiams. Energetika yra dar labai aktualus klausimas daugumai Europos piliečių, todėl mes turime toliau šiuo klausimu dirbti, kad būtų sukurta reali vieninga energetinė rinka. Taip pat turime galvoti apie tolesnę perspektyvą ir ilgalaikės investicijas į gamy, energijos gamybą. Todėl Europos komisija ir toliau stengsis sukurti aiškę bazę klimato ir energetikos politikai, kuri bus įgyvendama po 2020 metų. Gerbiami parlamento nariai, mes esame vertybių bendruomenė. Ir dabar, kai mes daug dėmesio skirime ekonomikai, mes neturime pamiršti vertybių. Mūsų laisvės yra mūsų e, gerovės dalis. Kad ekonomika autų ir būtų kuriamos darbo vietos, mes ir toliau turime išlaikyti mūsų piliečių laisvės ir teisės. E, Europos Sąjunga turi reaguoti į visus pasaulyje iškylančius iššūkius. Mes turime kalbėti apie duomenų apsaugos E, teisės bazės sutvarkymą ir turime leisti piliečiams savo teisėmis ir laisvėmis naudoti saugiai. Taip pat Europos komisija galvoja apie teisės viršenybės principo įtvirtinimą ir tai bus įtraukta į Europos ateities. Nepamirškime ir savo bendrojo tikslo užbaigti diskusijas dėl e, Europos politinių partijų statuto ir jų finansavimo, tai turi būti padaryta prieš rinkimus. 2014 metais Europos komisija ir toliau gins Europos vertybės interesus visame pasaulyje. Mes norime parodyti, kad tai yra pozityvus E, kursas, kuris turi būti vykdomas visame pasaulyje. E, pagalbos besistančiam šalims, humanitarinės pagalbos rytis turis, sritis turės būti išplėsta visa šalis, kur tai yra reikalinga. ES turi būti mūsų regiono ir už jo ribų taikaus vystimosi pavyzdys. E, pirmininkė, parlamento nariai, dabar atėjo laikas, kai mes savo energiją turime nukreipti tikslingiau, kad priimti teisės aktai ir e, mūsų likusi E, kadencija būtų išnaudota optimaliai. E, mes pradėsime įgyvendinti naujas daugiametės finansų perspektyvos programas ir tai bus turi daroma efektyviai. Komisija nuo pat pradžios glaudžiai bendradarbiavo su parlamentu, mes turėjome bendras e, taisyklės, bendrus siekius. Aš noriu Jūs patikinti, kad per kadencijos paskutinius mėnesius mes darysime viską, ką galime, kad parodytume savo piliečiams, ką gali pasiekti ES. Tai bus stipresnė, vieningesnė ir atviresnė pasauliui Europa. Ačiū uždėmesi. E, laukiu tolesnių diskusijų. Senor viceprezidente. Ačiū vicepirmininkui, komisijos vicepirmininkui. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiktimi žodį frakcijų atstovams. EPP pusantros minutės vardu kalbės Saja. Dėkuoju. Pirmininkė, gerbimi kolegos. Kalbant apie komisijos veiklos programą 2014 metais svarbu pasakyti, kad joje yra laikomasi pagrindinių komisijos veiklos principų. Didžiausias dėmesys turi būti teikiamas į svarbiausius prioritetus. Mūsų frakcija mano, kad didžiausias prioritetas turėtų būti e, skiriamas pramonės stiprinimui, užimtumo skatinimui, taip pat kovai su jaunimo nedarbu. Kadangi ir taip pat mažų ir vidutinių įmonių veiklos plėtotei. Ir taip pat imtis priemonių, kurios yra reikalingos eurozonai stiprinti. Mes turime aptarti visus šiuos atskirus elementus kiekvieną kartą diskutuodami apie komisijos programą. Kadangi visuomet Europos masto bendra veikla yra naudingesnė už nacionalinius pavienius žingsnius. Kita vertus, reikėtų pagalvoti ir apie sprendimus, kurie gali būti priimti vietos lygmenių. Piliečiai turi suprasti, kad ES padeda įgyvendinti vietos programas, nacionalinės programas, siekiant tinkamiausių sprendimų. Taigi šitas pridedamosios vertės testas turi būti mūsų dėmesio centre visų diskusijų metu. Svarbu surasti patį tinkamiausią sprendimą. Kai susidurime su nauja krize, galbūt reikėtų ieškoti kitų sprendimų negu tie, kurie buvo taikomi ankstesnių krizių metu. Taigi, Europetas, Europos parlamentas taip pat turėtų gauti tam tikrą paramą, kadangi jis yra svarbus ir jisai taip pat gali padėti priimant e, sprendimus. Tačiau joks sprendimas nepadės, jeigu jis nebus derinamas su sprendimais, kurie yra siūlomi vietos lygmenių. Kalvodami apie komisijos veiklos programą, mes turėtume atsižvelgti į tai, kad šie metai, 14 metai, bus tas laikotarpis, kai komisija ir parlamentas turės įrodyti, kad ta pridėtinė vertė, kuri yra gaunama iš bendrų veiksmų, yra labai svarbiausia ir jinai tikrai nieko nenuskraus, nei padarys žalos. SND frakcijos vardu Gereiro. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos atstovė. Žinoma, mes turime veiksmingai dirbti, kad artimiausiais mėnesiais piliečiams parodytume, kad sugebame įsiklausyti į jų lūkesčius ir spręsti jų problemas. Komisija turi išnaudoti likusi laiką ir imtis veiksmingo darbo. Taip pat e, reikėtų pagalvoti, kad mes turime pasiekti politinio lūžio, sprendžiant užimtumo, darbo kokybės klausimus, pramonės klausimus, sprendžiant tų darbuotojų problemas, kurie yra komandiruojami į kitas ES valstybės, siekiant e, suvienodinti jų teises. 5 15 ES valstybių jaunimo nedarbas sudaro nuo 15 iki 30 procentų, keturiose valstybėse daugiau negu 30 procentų, šešios, šešios valstybės sukūrė programas, kuriomis bus teikiamos garantijos jaunimui. Taigi reikia daug ką nuveikti, kad būtų galima užtikrinti socialinę ir teritorinę sanglaudą. Taip pat reikia formuluoti makroekonominės sąlygas, gaunant finansavimą ir, žinoma, valstybėms narėms numatyti sankcijas. Juk mes nenorime, kad būtų sumažintas finansavimas iš ES socialinio fondo, tuo labiau, kad susidurime su didžiulė krize. Jeigu mes galėtume 25 procentus tų fondo lėšų skirti ir užimtumo mažinimui, tai tuomet mes pasiektume geresnių rezultatų, turėdami omenyje ir tą didžiulę socialinę krizę. Dėkoju. Dabar Andrei Dav kalbės. E, Pone pirmininkė, liberalų frakcija sveikina komisijos pasirinktus prioritetus, tuos griežtus prioritetus, kurių reikia pasiekti dar iki komisijos kadencijos pabaigos. Apskritai, pati komisijos darbo programos formavimo procedūra yra tinkama. Tinkamai dirba kartu komisija ir parlamentas. Tačiau ko trūksta, noriu pasakyti Trūksta ministrų tarybos aktyvesnio vaidmens. Ypač tai pasakytina apie bendras programas, kurių formavime dalyvauja visos pagrindinės ES institucijos. Aš manau, kad trejato variantas dažnai neužtikrina reikiamos darbų darnos ir veiksmų nuoseklumo. Taigi šie dalykai yra būtini, todėl Europos vadovų taryba turėtų griežčiau pasisakyti apie bendrą valdyseną. Ir tikiuosi, kad kai bus išrinktas naujas parlamentas, kai pradės dirbti nauja komisija, jie stengsis geriau įtraukti ministrų tarybą į ateities darbų planavimą. Ačiū. Gracias, Andrew. En nombre de los colegas verdes tiene un minuto el señor. Ačiū. Dabar vieną minutę ponui Žadau. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiamas Europos komisijos vicepirmininkė, mėly kolegos. E, dėl e, laisvos priekybos tarp valstybių narių susitarimas yra labai svarbus ir mes žiaugiamės komisijos darbu. Mes suprantame, kad e, labai svarbus, svarbios dėrybos vyksta tokiais klausimais kaip investuotojų teisės, vartotojų teisės, genetiškai modifikuoti produktai, duomenų apsauga ir daugelis kitų klausimų. Šios dėrybos ir toliau vyksta. E, visų greičių e, stebint ES piliečiams, jų labui. Gerbiamas vicepirmininkė, jūs kalbėjote apie demokratiją, apie vertybių sąjungą ir Europos komisijos ir tarybos požiūrį. Šiandien matome neleidžia piliečiams uh, E, naudotis viskuo, kas būtų galima. Mes per savo kadenciją stengiame sustiprinti demokratiją, bet jūsgi žinote, kad ES piliečiai dabar susidaro įspūdį, kad ES tarnauja tik tais tarptautinėms stambioms bendrovėms ir tai nėra naudinga mūsų piliečiams. Todėl žaliųjų frakcija prašo, kad vyktų dėrybos tarp institucijų žymiai skaidriau, kad ES piliečiai galėtų žinoti, kaip jūs deratės dėl visuomeniai svarbių klausimų. Ačiū ponė Žadau. Dabar ECR vardu pana Šimanski. Panie ir panovie, e, zada... Ponės ir ponai. Pagrindinis, bet e, kom, Europos komisijos uždavinys yra Europos Sąjungos teisino peržiūra, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos konkurencingumą. Europos Sąjunga šiandieną atsako už europiečių verslumą. Ir šioje srityje būtina sumažinti mažoms ir vidutinėms įmonėms tenkančią biurokratinę naštą. Turime tikrai išlaisvinti paslaugų rinką ir ypač skaitmeninių paslaugų rinką, nes tai leis užtikrinti um, geresnės finansinės pajamas. Nepamirškite, e, Jungtinė karalystė ir kitos šešios valstybės narės pasiūlė atlikti patikrą, įvertinant, kaip mūsų taisyklės prisideda prie didesnio konkurencingumo. Kita vertus, reikalinga suteikti investuotojams daugiau galimybių, ypač turiu galvoje susitarimą su JAV. Reikalingos bendros priemonės krizių metu, kurias mes turime įgyvendinti. Ačiū. Pone Šimanski, toliau FD frakcijos vardu pusantros minutės ponas Paksas. Gerbiami kolegos, pagrindiniai iššūkiai iškilsiantys kitais metais visai europos sąjungai yra veiksmingo tvaraus augimo atgaivinimas nedarbo problemų sprendimas. pritariu komisijos nuostatai kad svarbiausiu prioritetu pasirinktas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas ypatingą dėmesį skiriant kovai su jaunimo nedarbu ir galimybėmis lengviau gauti finansavimą. tačiau aš siūlyčiau būti gerokai konkretesniems jeigu šiandien europos sąjungos institucijos visoje bendrijoje bando reglamentuoti kaip pavyzdys agurkų vištų kiaušinių ar bananų dydį tai matyt vertėtų apsispręsti ir dėl privalomo minimalių pajamų dydžio kurį europos sąjunga turėtų užtikrinti kiekvienam bendrijos nariui kiekvienam piliečiui galima iki užkimimo šaukti apie bendrosios rinkos stiprinimą tačiau jeigu kone penktadalis žmonių gyvena europos sąjungoje žemiau skurdo ribos to stiprumo niekada taip ir nepasieksime. manau kad komisija turėtų ieškoti naujų būdų ir galimybių skatinant jaunimo įdarbinimą bendrijos šalyse. tai galėtų būti daroma ir didinant subsidijas darbdaviams ir mažinant arba rekomenduojant nustatyti šalims narėms vienodą tarkim perpus mažesnį darbo jėgos apmokestinimą įdarbinant asmenis iki trisdešimt metų. ačiū. Gracias, señor Paksas. Y... Ačiū. Ačiū ponui Paksui. Ir paskutinis pasisakys frakcijų vardu yra ponas Burgesio neprisijungusių į frakciją. Ačiū. Mes gerai prisimename prie Lampedūzos salos įvykusią tragediją, bet mes nematome kas bus daroma kitais metais. Nieko apie tai nėra sakoma, o mums būtina nedelsiant parengti ir įgyvendinti atitinkamą strategiją. Dabar dėl e, bankų sektoriaus. Kila klausimas. Komis, kokia komisijos pozicija dėl Vokietijos bankų? Kalbant apie Vokietijos bankus, Tai jūs žinote, kaip plačiai yra prekiaujama išvesiniais vertybiniais popieriais. Ką komisija ketina daryti apie mokesčių rojų, su mokesčių rojų problemą? Labai daug netenkame pinigų, kurių, apie kuriuos duomenų net ir neturime, kurie nesurenkami dėl mokesčių rojų egzistavimo. Manau, kad reikėtų taip pat užtikrinti geresnį ir a, transporto tinklų funkcionavimą. Žvilgti reikime į tai, kokia šiandien Sardinijoje padėtis. Ten net nėra normalių kelių. Taigi aš manau, kad ne visais atvejais komisija teisingai pasirinko. Be to, Italijos vyriausybė Sardinė žiūri kaip į savotišką koloniją. Todėl aš manau, kad kad reikia užtikrinti lygias galimybės. Ir vyriausybės neturi savo nutolusio tokių regionų traktuoti kaip kolonijų. Ką galima pasakyti apie Sardiniją? Aš manau, kad reikia nustatyti politinę atsakomybę ir prie to gali prisidėti Europos parlamentas. Ačiū. Mes vėluojame, sako pirmininkas. Ir Dabar suteiksiu žodį komisijos pirmininko pavaduotojui, kad jis sureaguotų į tai, ką sakė Europos parlamento politinių frakcijų atstovai, ponas e, Ševčovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti visiems garbingiesiems parlamento nariams, kurie gerai supranta, kokie sunkus uždaviniai išdėstyti komisijos kitų metų darbo programoje. Aišku, yra nemažai teisės aktų pasiūlymų. Mes išdėstėme prioritetinės e, teisės aktų pasiūlymus, jų yra 26 ir aš manau, kad mes per likusius darbo iki parlamento rinkimų mėnesius galėsime kartu vaisingai padirbėti, kad sukurtume tą visiems reikalingą pridėtinę vertę ir prisidėtume prie Europos ekonomikos augimo bei naujų darbo vietų kūrimo. Pirmą kartą komisija prie savo darbo dokumento pridėjo priedus, kuriuose labai aiškiai išdėstė, kokių programų dera imtis ir jūs matote, kad daugelis dalykų yra susiję su biurokratinės naštos mažinimu. Mes taip pat siūlome atsisakyti tų taisyklių, kurio atsisakymas nepadarys didesnio poveikio. Ponas Daf kalbėjo apie tai, kad būtina užtikrinti geresnį programavimą ateityje. Turiu pasakyti, kad jūsų mintis susišaukia su ta diskusija, kuri vyko generalinių direktoratų lygių, nes mes labai daug kalbėjome ir aiškinomės, kaip galima būtų patobulinti programavimo uh, procedūrą, ir mes po truputį judame link geresnio programavimo, pavyzdžiui, pasirinkdami ir tiksliau apibrėždami tikslus. Ir keletos ministrų pageidavimų jie pasiūlė, kad visų trijų institucijų vadovai susėstų kartu ir išsiaiškintų, ką reikėtų geriau padaryti ir kokiuose sritise. Aišku, tam turės pritarti ir nebejotinai taryba, nes um, jie labai svarbi, bet tobulinti planavimą ir programavimą ateityje yra būtina aišku, komisijos um, teisėkuros iniciatyva išliks. Pone Saja kalbėjo apie pramonės politikos svarbą ir noriu užtikrinti poną Saja, kad komisija ketina pateikti, paskelbti atitinkamą komunikatą bei pagrindinių energijos kainų veiksnių analizę, nes energijos kainos yra tiesio, tiesioginį poveikį daro apskritai mūsų ūkiui ir jo konkurencingumui. Todėl reikia galvoti apie atitinkamas priemonės. Ponas Gerero teisingai pastebėjo, kad didžiausia ES problema šiuo metu yra nedarbas. Ir tam, kad mes tinkamai spręstume nedarbo problemas, mums reikia užtikrinti tvarų augimą. Dažnai naujų darbo vietų kūrimas, pradedant e, kilti ekonomikai atsilieka 6 ar 12 mėnesių. Mes turime surasti būdus, kaip motivuoti valstybės narės, kad jos skirtų didesnį dėmesį naujų darbo vietų kūrimui, nes tai padėtų ypač išspręsti jaunimo nedarbą. Bet to nepamirškite, kad nuo kitų metų sausio pirmos pagal par, e, patvirtintas iniciatyvas komisija bus pasirengusi Um, skirti lėšas. Ta pati galiu pasakyti ponui Paksui dėl darbo apmokestinimo. Mes labai konkrečiai savo kiekvienai valstybė nariai skirtose rekomendacijose sakome, kad būtina mažinti darbo apmokestinimą, kuris dažnai yra pakankamai didelis, nes aukšti darbo jėgai nustatyti mokesčiai stabdo uh, judėjimą darbo rinkoje, taip pat ir užkerta kelią naujų darbo vieto kūrimui. Be kita ko noriu padėkoti, kad nepamiršote paminėti ir biurokratinės naštos mažinimo. Kaip aš vakar jau sakiau ministrams ir kaip nekarta mes kalbėjome su jumis šią problemą galime spręsti tik sutelktomis pastangomis. Aišku, Teisės aktai e, yra priimami tam tikrą tvarką, jos turi patvirtinti valstybės narės, parlamentas turi patvirtinti ir taip toliau. Tačiau visas darbas tenka pačioms valstybėms narėms. Ir jeigu jos per lietai ar netinkamai gyvendina teisės aktus, tai aišku, biurokratinė našta mažėja taip pat nepatenkinamai. Taigi, jūs žinote, kad mes imamės priemonių egzistuoja jau rezultatų suvestinių lentelė, pagal kurią daug lengviau įvertinti padėti vienoje ar kitoje šalyje šalyje biurokratinės naštos požiūrių. Bet kita vertus mes tikimės, kad visos šitos priemonės, kurių imamės, padės sukurti sveiką konkurencinę aplinką, kuri leis mums per ateinančius metus pasiekti neblogos pažangos. Ponas Borčiasi užsiminė apie tragediją prie Lampedūzos krantų. Noriu pasakyti, kad Viduržėmio jūros regiono specialioji darbo grupė tikrai daug ir sunkiai dirba rengdama pasiūlymus ir mes e, jau spalio pradžioje inicijavome kai, kuriuos, e, kai kurias idėjas ir tikimės, kad taryboje tos idėjos bus greitai apsvarsytos ir patvirtintos. Ir galiausiai dėl ES ir JAV susitarimo. Jūs žinote, kad dėrybos dėl laisvos rinkos yra labai svarbios ir kasmet ES BVP auga 190 milijardų eurų tos prekybos dėka, bet reikia galvoti apie naujas technologijas, naujos kartos produktus, kurie labai svarbus mums ir nemažiau svarbus amerikiečiams. Taigi šis klausimas yra mūsų prioritetinių darbų sąraše ir mes stengsime pasiekti kuo geresnių dėrybų rezultatų visiems. Ačiū. Ačiū komisijai nenorėčiau daryti apibendrinimo, nepasakydamas, kad labai smagu dirbti su jumis, ponia Ševčovič. Visi mes žinome, kad artėja rinkimai Europos parlamentą ir kad rengiantis tokiems rinkimams visada atsiras vienas ar kitas ministras kuris um, bus išrinktas Europos parlamento nariu, o kadangi keičiasi ir komisija, gali būti, kad kai kurie ministrai atsidurs komisijoje. Taigi nekantrai laukiu jūsų mūsų bendro darbo. Manau, kad turime ko pasimokyti vieni iš kitų ir manau, kad ir toliau dirbsime su nemažesniu entuzijazmu kaip iki šiol, naudodamėsi visais bendrijos metodo teikiamais privalumais. Pirmininkas atsiprašo. Minutėlę. Kadangi nematau mėlynų kortelių, nematau ir norinčių pasisakyti iš vietos. Pona Žado. Pirmininkė, dėl darbo tvarkos, gerbiamas vicepirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, Europos komisijos vicepirmininkas kalba apie bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl darybų e, skaidrumo. Aš jau pateikiau tokį klausimą, bet jis jo neatsakė. Galbūt čia plenarinių posėdžių salėje Europos komisija galėtų atsakyti demokratiniai e, Europos e, žmonių asamblėjai. Ačiū. E, gerbiamas Žadu, po komisijos vicepirmininkas atsakė taip, kaip galėjo. Manau, kad jūs galite jaustis daugmaž patenkintas gautų e, vicepirmininko atsakymu. Norėčiau papasakoti apie tolesnį mūsų darbą. Dabar padarysime pertraukėlę ir posėdį pratesime 12.30, kai vyks balsavimai. Tačiau jau 12 valandą aš tikiuosi jūs visus čia pamatyti, nes e, bus teikiama Sakarovo premija. Ar dar norite pateikti klausimą dėl darbo tvarkos? Gerbiamas e, pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė, norėčiau leis, paprašyti, kad leistumėt man šią savaitę uh, E, kai Kroatija pažymė ypatingą dieną. E, pasveikinti tribūnoje esančius Kroatijos karo veteranus. Naturalmente. Ačiū. Mūsų gerbiama kolegė, turbūt kai kas iš jūsų žinote, kad e, aš pats turėjau garbės lankytis Ukovare ir matėme, kaip tas puikus pastatas, vadinamieji darbininkų rūmai, yra atstatomi. Aš mačiau savo akimis tai ir jaučiuosi labai arti savo širdimi su Ukovar. Labai džiaugiuosi turėdamas galimybę pirmininkauti šiai diskusijai, kai mūsų klausosi tokie garbingi svečiai. Taigi dabar darome pertrauką iki 12 valandos. Paskui 12.30 prasidės balsavimas ir e, apibendrinsime klausimus, kuriuos svarsime šyrit.